pat prevencinės priemonės skirtos kovai su vyrų ir moterų pensijų skirtumų Europos Sąjungoje. Čia norime suteikti žodį komisijai. Komisarė Tyson. Dar kartą dėkuoju pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. Kai pradėjome dirbti naują komisiją prieš metus, Socialinis teisingumas tapo vienu iš pagrindinių mūsų darbo bruožų ir aš sutinku su jumis šio požiūriu, kad 40 procentų pensijų skirtumas yra visiškai nepriimtinas. Nuo 4-46 procentų skirtingose šalyse Europos Sąjungoje. Tas skirtumas yra ir tai aišku, kad e, politika gali e, pakeisti daugą. Mes turime siekti vienodų galimybių tikslų keliose srityse prieš žmonėms pasiekiant pensinį amžių. Mes jau tą darome ir aš įveiksiu toliau šioje srityje. Iki šių metų pabaigos mes pateiksime strateginę lyčių lygybo, lygybės įtvirtinimo priemonę. E, tai bus platforma Europos iniciatyvams, kurios skirtos pagerinti lyčių lygybės aspektus ir e, kovoti su pensijų neligybė. Iki 16 metų komisija pateiks naujų pasiūlymų e, dėl iniciatyvos, dėl darbanč, dirbančių tėvų ir bus siekiama kovoti su nepakankamu moterų dalyvavimu darbo rinkoje. Mes tikimės, kad naujos priemonės bus naudingos visiems dirbantiems tėvams ir kitiems asmenims, kurie rūpinasi artimaisiais, e, įskaitant e, moteris, e, kurių didesnį dalyvavimą darbo rinkoje sieksime užtikrinti. Taip pat numatyti, kad tarp vyrų ir moterų būtų pasidalinta teisingiau pareigomis prievolėmis ir sustiprinsime tokiu būdu moterų lygybę. Bendrausime su visais socialiniais partneriais, prasidės viešosios, jau pradėtos viešosios konsultacijos. Ir e, ka, mes taip pat paskelbsime iniciatyvą dėl atostogų, kurios e, taip, taip pat e, sieksime kad būtų teikiamas kokybiškos priežios paslaugos ir kad moteris galėtų geriau pasinaudoti esančiomis visomis priemonėmis. Dalyvavimas darbo rinkoje, e, karjeros nutraukimas dėl to, kad e, moteris turi rūpintis artimaisiais, yra viena iš problemų ir mes sieksime savo priemonėmis ir iniciatyvomis e, keisti padėtį ir įtvirtinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Komisija ėmėsi taip pat tam tikrų veiksmų skirtų e, informacijai skleisti apie tai, kad reikia mažinti e, atotrukį pensijų srityje. 16 e, metais bus skirta nemažai lėšų informacijos kampanijoms, pilietybės ir lygybės programai taip pat įgyvendinti. Dėl pensijų skirtumų įvertimo. Mes ir toliau žiūrėsime, kaip e, lyčių aspektas atsispindi pensijų skirtumuose. E, su Eurostatu bendraujame, jo prašoma nuolat atnaujinti e, skaičius duomenys apie pensijų atotrukį pagal lytį. Taip pat su valstybėmis narėmis dirbsime užimtumo socialinės apsaugos komitetuose sieksime įvertinti mastą e, pensijų skirtumų dėl lyties. Taip pat naudosimės visomis, e, visą informaciją Europos semestro kontekste. Žiūrėsime ir kitus svarbiausius rodiklius, tokius kaip uh, lyties aspektas uh, tarp pagyvenusių, skurdžiai gyvenančių žmonių. Uh, Europos komisija taip pat kreipėsi į e, ekspertus, mokslininkus parengti tam tikrus vertinimo kriterijus, metodologiją naują. Ir 2015 metais ataskaitoje apie pensijų pakankamumą socialinės apsaugos komitete jau tie nauji rodikliai panaudoti. E, vertinama, kaip e, lyčių E, aspektas, darbo laikas, e, darbo stažas atsispindi pensijų dydyje. Pensijų sistemos e, gali, kiek, kiek gali, pavyzdžiui, pensijų sistemos išlyginti skirtumus per minimales garantuotas pensijas, taip pat našlių pensijas. Tai numato papildomą apsaugą moterims tokios pensijos. Ir papildomos, žiūrime, papildomas apsaugos sistemas mes taip pat turime pagerinti užimtumą moterų ir turime pritaikyti visas apsaugos priemonės. Dar norėčiau pabaigai pasakyti, kad dėl to, kad nuolat e, valstybėse narėse e, daugėja moterų dirbančių, e, skirtumas sumažės ilgainiui tarp vyrų ir moterų pensijų ir mes turėtume siekti visiškai e, panaikinti skirtumus. E, pirmiausiai darbo rinkoje, o vėliau tai atsispindės pensijose. Ir komisija e, dirbs toliau, e, siekdama spręsti šią problemą, bet netgi sustiprins savo veiksmus. On... Dėkoju dabar frakcijų vardu. EPP pusantros minutės Agnieška Kozlovska Rajevič. Dėkoju. Dėkuoju pirmininkė, komisarė. E, situacija, kai moteris negali užsidirbti padorios pensijos, yra nesažininga. Ir aš labai dėkoju už tai, ką Jūs pasakėte, skirtumus tarp lyčių ir Jūsų visus teiginius ir už tas iniciatyvas, kurių ėmėtės ir kurių imsitės. Nes e, skirtumai tarp lyčių yra tikrai labai didžiulė e, neteisybė. Ir e, mes matome, kad e, šis rodiklis tikrai didėja, kaupėsi. Mes e, turime spręsti šitą klausimą Europos lygmenį, mes turime ieškoti priežasčių kodėl yra e, šita, šitas skirtumas tarp lyčių. E, moteris lygiai taip pat dalyvavo darbo rinkoje ir mokėjo įmokas. Mes turime panalizuoti e, į moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Mes turime užtikrinti, kad moteris turėtų galimybę įsigyti tokią pensiją ir mes nekalbame apie pusiausvyrą tarp e, profesinio ir e, asmeninio e, gyvenimo. Mes kalbame apie tai, kad moteris turi turėti prieigą prie darbo rinkos, turėti galimybę būti paaukštintos. Taigi mums reikia bet kokios strategijos, kuri padėtų išspręsti tą skirtumą tarp lyčių atlyginimų. Ir manau, kad visos valstybės narės turėtų tam skirti laiko. Ačiū. Dėkuoju socialdemokratų vartu, e, kolegė e, Steinbrück. E, iš tiesų, nes, nes Europoje tai e, lytis nulėmė galimybę prieiti prie darbo rinkos ir e, ta, gauti tam tikras darbo sąlygos. Ir visos ES moteris žino, kad e, jos uždirba 16 procentų mažiau nei vyrai. Ir tai aišku, tiesiog parodo, tai, tai taip pat aišku spindi ir jų pensijose. Ir komisija dabar turi planą spręsti šitą problemą. Taip pat e, turi būti geresnės sąlygos užtikrintos auginti vaikus, darbo laikas turėtų būti e, lankstesnis ir taip pat e, suderinti darbinį ir šeimos gyvenimą. Taip pat reikia pasakyti, tą patį galima pasakyti ir apie atlyginimų skirtumus. Mes turime e, numatyti saistančius veiksmų planus, e, kurie e, būtų taikyti ne vienodai moterims ir vyrams darbos rinkoje. Taip pat darbdaviai turi laikyti šitų planų. Komisija sakė, kad planuoja nuolat rinkti duomenis apie skirtumus tarp moterų ir vyrų atlygį. Ir taip pat reikia įvertinti atitinkamai ir darbo vietų tinkamumą. Mes turime užtikrinti didesnį e, skaidrumą, e, gauti geresnius duomenys apie darbuotojus ir taip pat mes turėtume atitinkamai e, sumažinti pensijų skirtumus tarp lyčių. Dėkuoju dvi minutės liberalų frakcijos vardu, pone Harkin. Uh, Dėkoju komisarė už atsakymą. Skaičiai dėl e, lyčių dėl, dėl skirtingų e, lyčių gaunamų atlyginimų yra labai, e, labai svarbus. Žinome, kad vyrai ir moteris uždirba e, faktiškai 35 e, procentais mažiau nei vyrai, o pensijų e, skirtumai yra 40 procentų. Tai šokiruojantis duomenys ir šį vakarą mes turime sakyti pagrindinius klausimus. Visų pirma, kaip mes galime sumažinti dabartinį pensijų skirtumą ir ką galime padaryti, kad dabartinės pensijos būtų tinkamos ir tvarios. Man buvo labai malonu jūsų e, išgirsti keletą skirtingų e, sprendimų, pavyzdžiui, e, našlių pensijos. Taip pat turi būti numatytos minimalios pajamos tiem, kurie jau yra pensijo, pensijų pensinėme amžiame, amžyje. amžyje. Mes e, diskutavome apie sveiką darbo vietą, tačiau svarbu užtikrinti, kad jos būtų išlaikytos ir būtų užtikrintas tinkamas šeimos ir e, gyvenimo, še, e, šeimos profesinis e, gyvenimas, tinkra, tinkama pusiausvėra. Tačiau jūs ypatingai minėjote e, tam tikrą e, priežastį, dėl ko asmo ne, savo norų e, net. Ne, neteina į darbą. Manau, kad šitas klausimas yra esminis. Reikia kelti tokį klausimą, ar uh, mes teisingai elgiamės, kad tie žmonės, kuriems reikia pagalbos senatvėje, patiria didžiulį skurdo, didžiulę skurdo riziką. Manau, tai yra nepriimtina, nes visa visuomenė pasitikė šeima, sveikatos sistemos be to sužlugtų, socialinės apsaugos sistemos būtų netvarios. Todėl mes kaip visuomenė turime būti integruoti e, slaugą ir atsakomybę į mūsų e, sveikatos priežiūros ir atsakomybės sistemą. Dėkoju. Dabar pusantros minutės e, kairiųjų frakcijos vardu, ponia Boylan. Dėkoju, pirmininkė. E, bet atlyginimų skirtumas tarp lyčių smarkiai padidėjo nuo ekonominės krizės pradžios ir rezultatas yra tai, kad daugeliu moterų nesuteikiama ekonominė nepriklausomybė ir orumas, kai jos pasiekia pensinį amžių. Mes žinome, kad pensinis e, skirtumas pensijų skirtumas e, kyla iš atlyginimų skirtumų tarp lyčių. Mes turime taikyti reikiamas priemonės e, tam spręsti ir žinome, kad taupimo politikos iš tikrųjų e, dar padidino šitą skirtumą. Ir Airijos vyriausybė nuo 2008 metų dar pablogino, pablogino situaciją Airijos moterims vyriausybė e, sumažino e, pensijas naujiems valstybės tarnautojams ir ypatingai tose sektoriuose, kur dominuoja moteris, pavyzdžiui, pedagogikos ar medicinos rytise. Taip pat Pas mus e, po Junktinių valstijų daugiausia yra e, mažiausiai, mažai apmokamų darbo vietų, kurias, aišku, daugiausia užima moteris. Ir apie 40 procentų e, siekia mūsų vaikų auginimo išmoka ir mes turime skatinti moteris dalyvauti darbo rinkoje ir E, turime taip pat imtis daugelio kitų e, veiksmų, kurie, kurie padėtų spręsti e, šitos skirtumus. Tačiau manau, kad taupimo politika labai didelį neigiamą poveikį padarė daugeliu moterų. Ačiū. Dabar pusantros minutės Marija Arena. Désolée. Ah, <laughs> euh, Dėkuoju, ponė komisarė, už jūsų išdėstytą poziciją. Iš tikrųjų, darbo užmokesčių ir pensijų skirtumas, ypač pensijų skirtumas, nėra kažkas, kas nutinka, kai ateina 65 metai. Tas dalykas yra užprogramuotas per visą karjerą. E, priklausomai nuo to, kad moteriams tenka atlikti tradicinį vaidmenį. Kai renkamės mokslus, jau apie tai yra kalbama. Pavyzdžiui, matosi jau, kuo jūs būsite mažiau kvalifikuotas žmogus, tuo mažesnę pensiją gausite. Yra taip pat ir įsidarbinant diskriminaciją vykdoma, patenkant į darbo rinką. Dėl nepilnos darbo dienos vėlgi e, į tai neatsižvelgiama skaičiuojant e, pensiją. Paskui, kai įmamos motinystės ar vaiko priežiūros atostogos, jos irgi nevienodai prieinamos yra vyrams. Ir čia iš, iš to irgi taip pat kyla neligybė. Kai tenka derinti šeimos ir profesinį gyvenimą, tenka kartais pasitraukti iš darbo rinkos. Taip pat yra ir tokių sektorių, kurie vadinami skurdžiais. Kalbėjome apie darbo užmokesčių skirtumus, bet moteriškajame darbo sektoriuje nėra antro ir trečio pensijų pakopų. Ir dėl viso to atsiranda ta situacija, kai moteris gyvena skurdžiau. Galėčiau paminėti ir kitų dalykų, kuriuos parlamentas patvirtino, patvirtinamas lygių galimybių planą. Motinystės, tėvystės ir vaikų priešus atostogos turėtų būti apmokamos. E, kai paslaugos teikiamos namuose, taip pat už jas turėtų būti mokama, kaip pavyzdžiui prižiūrimas pagyvenęs žmogus namuose ar sergantis žmogus. Ir visa tai neturėtų e, būti tie dalykai, kurie sumažina moterų pensijas iki tokio dydžio. Periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros ir ponia Rodrygės kalbės pirmoji pagal šią procedūrą. Eh, muchas gracias, presidente. Dėkoju, ponia pirmininkė. ūkininkas, kurios dirba šeimos ūkiuose Europoje, turėjo daug sunkumų mokėti įmokas į pensijų fondus, kartais dėl juridinių, kartais dėl ekonominių priežasčių, o kartais dėl kultūrinių. Tačiau visos tos priežastys yra susijusių su diskriminacija, kurią patiria moteris. 20 amžiaus pabaigoje vyko labai rimtas judėjimas, kurį vykdė Austrijos ūkininkės norėdamos gauti teisę į pensiją. Ta kova vyko e, lygiai taip pat veikiant ir Galicijos ūkininkėms. Jos buvo ištekėjusios už vyrų, kurios kurie dirbo kitus darbus, jos dirbo ūkija ir nemokėjo socialinių įmokų. Ir tai reiškia, kad jų pensijos mažesnės už ūkininkų. Pone Taisenka, jūs kalbėsite apie tuos visus prioritetus susijusius su skirtumu pensijų tarp vyrų ir moterų. Nepamirškite moterų ūkininkių. Ir leiskite man užbaigti pasisakymą. Labai svarbu pripažinti moterų ūkininkių teisės. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Pone Jezlovietska, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, mes bandome kovoti su skirtumais tarp vyrų ir moterų. Daugybę metų tą darome ES, bet matome, kokia ši problema aktuali pensijų skirtumai. Atlyginimų skirtumas yra maždaug 13 procentų, o pensijų skirtumas daug didesnis. Ir tai yra krizės kontekste. Mes jau e, prieš daug metų supratome, kad pensijų skirtumai atsiranda dėl to, kad nevienodai traktuojami vyrai ir moterys e, darbo rinkoje. Reikia, kad būtų pasiekta pažangos šioje srityje, reikia kovoti su moterų diskriminavimu viena iš keturių moterų šiaip nėra dirbusios da, e, oficialaus darbo ir paskui tai atsiliepia pensijoms. Mes turime imtis priemonių, nes kitaip tikrai e, susidursime su didžiulė krize, dar blogesnė padėtis yra išsiskyrusių moterų. Paskutinis, paskutinė kalbėtoja, nes Zuber. Ačiū. nėra geresnių prevencinių priemonių prieš pensijų skirtumus negu kad e, atlyginimo skirtumų tarp vyrų ir moterų panaikinimas. Dėl atlyginimų deramasi individualių pagrindų ir nėra galimybės e, pasiskūsti nebent e, kreipiantis į teismą, reikia, kad būtų baudžiamos įmonės, kurios nesilaiko įstatymų, reikia ginti ir moterystės teisės, kad e, paskui e, moteris, kurios gimdo vaikus, nenukentėtų sulaukusios pensinio amžiaus. Taip pat reikia e, užtikrinti universalumą socialinės apsaugos sistemų, kad būtų orios pensijos e, suteikiamos moteriams. Puiku. Apibendrinti diskusiją ir teiksiu žodį poniai Taisen. Dėkoju. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, labai ačiū už jūsų paramą. Iš tikrųjų, neprimtina, kad egzistuoja net 40 procentų pensijų skirtumas. Bėga metai ir darbo užmokesčių skirtumas vidutiniškai siekia 16 procentų, tad šią problemą turime spręsti kartu. Turime susitelkti prie darbo, prie užimtumo, kaip e, pagerinti moterų patirtį šioje situacijoje, kaip apmo, turime aiškintis, kaip apmokama už darbą nepilną darbo dieną, kad turime rūpintis, kad būtų įgyvendinta taisyklė už vienodą darbą mokamas vienodas darbo užmokestis, e, kartais tos taisyklės nesilaikoma. Taip pat pensijų režimo klausimą reikia kelti. Reikalingos yra specifinėms situacijoms specifinės taisyklės. Ir manau, kad žmonės, kurie užsima savo artimais žmonėmis, juos prižiūri, tuomet tai tiem žmonėms irgi turėtų būti taikomos reikiamos korekcinės priemonės, kaip sakė ponė Arena, būtinas žvelgti į antrąjį pensijų ramstį, antrąją pakopą. E, pensijų pakankamumo pranešime apie tai yra kalbama, būtina, kad mūsų pensijų režimas būtų tvarus, tačiau kita vertus būtina, kad pensija būtų pakankama kad žmonės išėjai pensiją galėtų oriai gyventi. Taip pat reikalinga ta antroji pakopa, kad ji būtų plečiama, dirbsime prie šio klausimo ir taip pat nepamiršime ir lyčių aspektų, galvodami apie moteris, kurios ypač aktyvai veikia kovodamos už savo teisės. Kaip žinote, mes pradedam naują žygį, e, nagrinėsime motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų klausimą. Čia irgi galima rasti galimybių pasiekti mūsų norimų rezultatų. Ačiū. Dėkuoju, ponė Tyson, ir to baigiame šią diskusiją.